pradedant balsuoti. Ir tai yra susiję su nauja Prancūzijos vyriausybė. Dvi mūsų kolegės, ponė Silvi Gular, buvo paskirta ginkluotųjų pajėgų ministrė, ponė Marielle Desarnes e, bus ministrė atsakinga už Europos reikalus. Ji dirbs Europos ir užsienio reikalų ministerijoje. Parlamentas skelbia, kad jų darbo vietos lieka laisvos nuo 2017 metų iki 18 dienos yra nuo šiandien. E, sveikinu kolegės ir linkėkime joms didelės sėkmės jų naujam darbe.